davė prašymą. Pone Ferrer, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ankstesnės diskusijos su Portugalijos ministru pirmininku diskusijų pradžioje, kuomet pasisakė frakcijų vadovai, jie kalbėjo tikrai per ilgai, nei buvo jiems skirta pasisakymui laiko. Taigi, tokiu būdu buvo atimtas laikas iš spontaniškų pasisakymų diskusijų dalies. Aš manau, kad reikėjo riboti kalbėjimui laiką tiems, kurie pasisakė frakcijų vardu. Jie tikrai kalbėjo per ilgai, o mums buvo suteikta labai mažai laiko spontaniškiams pasisakymams. Tai yra tikrai nepriimtina ir neteisinga. Mes norime, kad jūs į tai atsižvelgtumėte ir norime, kad tai būtų užfiksuota posėdžio protokole. Pon, pirmininkas, ponė Fereira. Proporcingai laikas buvo skirtas visoms politinėms frakcijoms, bet nemanau, kad visiems galėjome suteikti laiko pasisakyti. Mes pirmiausia atsižvelgėme į frakcijų dydį. Ir bandėme, tarnybos atitinkamos tikrai skaičiavo tą laiką ir atitinkamai jį paskirstė, bet viskas dažnai priklauso nuo susiklošusios situacijos salėje. Taigi, kaip sakiau, e, Graikijos Respublikos atitinkamos institucijos man pateikė prašymą dėl e, parlamentinės neliečiamybės panaikinimo parlamento nariui Georgios Kirtsos, kad jis galėtų sudalyvauti svarstant bylą Atenų pirmos instancijos teisme. Taigi, pagal darbo, darbo tvarkos taisyklės, tas prašymas bus, bus svarstomas Teisės reikalų komitete. Dabar perėsime prie balsavimų ir pirmiausia balsuosime dėl siūlymo dėl